dviejų krikščionių pastorių padėtis Sudane. Norėčiau visų pirma suteikti žodį autoriams šios rezoliucijos. Pone, poniai, visų pirma, poniai Žitnenskai, dviems minutėms. Ačiū pirmininkė. Kalbame apie dviejų e, krikščionių pastorių Sudane situaciją. Džiaugiuosi tuo, kad pavyko įtraukti šį klausimą į šiandienos darbo atvarkę. Juos suėmė e, šalies slap, slap, slaptosios tarnybos po mišių Jie išreiškė protestą dėl prieštaringo žemės ir nusavybės pardavinėjimo. Po to, kai kitas pastorius Peteris Jain Reif taip pat iš, išreiškė protestą dėl to, jis taip pat buvo suimtas. Ir jiems grėsia mirties bausmė. Jiems pateikti kaltinimai, iš kurios numatyta mirties bausmė. Tikiuosi, kad mes padarysime viską, kad e, tie, e, tos bausmės nebūtų įvykdytos. 12 merginų buvo suimtos kuomet jos išėjo iš bažnyčios ir atrodo, kad jos buvo visai viešai išplaktos. Turime išanalizuoti šios atvejus, nes tai juk prieš metus kalbėjome apie poną Ibrahim. Ir tikrai labai gerai, kad mes ir vėl atkreipiame dėmesį į padėtį toje šalyje. Toliau žodis ponui Hordi Sebastija, vienai minutiai. Muchas gracias, señor presidente, por dirigirse a mí en español. Ačiū, ponia pirmininkė. Kalbėsiu ispaniškai. Tai kalba, kuri man labai patinka, nors e, labai gaila, kad negaliu kalbėti, kalbėti katalonų kalbą. Aš e, džiaugiuosi, kad e, turime vienybę, kalbant apie šias rezoliucijas. Šie du pastoriai, kurie buvo areštuoti, tai yra e, reiškiniai, kurie, dėl kurių gali šiems žmonėms grėsti e, mirties bausmė. Matome, kad yra ir vynis persekėjimas e, sudani. Žinau, kad kai, kai kurie kolegos mano, kad e, mirties bausmė dar kažką gali išspręsti. Tai yra rimti žmogaus teisų pažydimai, sudane, todėl turime pasiūsti aišku paramos signalą pastoriui Jat ir pastoriui Reitui. Reikia parodyti, kad jie nėra vieniši, kaip sakė kolegos, šios rezoliucijos be spaudimo papildomo nieko iš tikrųjų nereiškia. Thank you very much, very much indeed. Labai ačiū. Pažadu kitą kaltą, kartą kreipsios jūs katalonų kalba. Toliau Ponas Štetina, vieną minutę. Sidoicijai, dobrį vakarą. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas vakaras, ponios ir ponai. Malonu, kad kartu su kitomis politinėmis frakcijomis mums pavyko susitarti ir teikiame labai e, griežtą tekstą, kuris atspindi mūsų pozicijas ir mūsų norą padėti dviems pastoriams Maiklui Jatui ir Peteriui Janraitui kuriems kyla e, mirties bausmės grėsmė dėl jų e, krikščioniško tikėjimo. Aš dėkoju kolegai, kuris davė impulsą parengti šį tekstą. Dešimtajame dešimtmetyje, kai buvo kovojame su Hartumo režimu, lankiausi su ne kartą, tai buvo laikas, kai vyravo, na, buvo badas, Sudano e, režimas naudojo sovietų tankus tuo metu arabų. Arabai juodus, juodosius krikščionis pardavinėja vergyjon. Tarptautinis spausdimas privertė Hartumą e, sustabdyti žmogaus teisų pažeidimus, tačiau šių dviejų pastorių atvejis yra tik tai Lietkalnio viršūnė. Išgelbėkime e, Maiklą Jatą ir Peterį Jotaraitą. Ačiū, ponė Štetinė. Toliau, ponė Marija Kristin Veržyje. Dvi minutės. Merci. Dėkoju. Mūsų rezoliucija kalba pirmiausia apie abiejų dviejų tų pastorių likimą. Gaila, nes tai galėjo būti proga parodyti, kad mes apskritai smerkėme režimą po praėjusių rinkimų. Niekada opozicija dar nebuvo tokia vieninga šalyje kaip dabar. Dabar galime pastebėti, galime pastebėti konferencijoje, kuri vyko birželio 9 dieną čia pat, e, kreipimusi į Sudaną pasirašiusieji e, dokumentą negavo leidimo atvykti į šalį. Ir vienas iš tuos menų, kuris pasirašė tą rezoliuciją, tą padarė gruodį mėnesį. Kitas asmo vėlgi nacionalinės tarybos vadovas. Albešir suklastojo rinkimus ir gavo 94 procentus balsų rinkimuose. Kitaip sakant, e, sukčiavimo atveju daugėja. Mikaliat ir Peter Jan Reit pasmerkimas myriop yra tik to režimo nusikaltimų dar vienas iš pavyzdžių. Taip, e, sąžinės laisviai, žodžio laisviai e, kyla pavojus, laisviai tikėti arba netikėti ir laisvai reikšti savo mintis kyla pavojus, o tokios teisės turi būti užtikrintos. Opozicijos lyderiai buvo pasmerkti 20 botagų kirčių teisme. Tai buvo pažeminimas, tai buvo verdiktas po 89 metų perversmo perversmo. Tai buvo nauja režimo provokacija. Amar al-Bešir e, taip pat e, dar kartą metė iššūkį e, nuvykdamas į Pietų Afrikos Respubliką. Humanitarinė pagalba blokuojama, pilietinė visuomenė persekiojama, situacija katastrofiška. Taigi bendra žmogaus teisų situacija yra tokia, kad būtent apie tai reikia kalbėti. Gaila, kad uh, E, su tokiu režimu derasi Europos Sąjunga dėl migracijos politikos, pavyzdžiui. Europos Sąjunga neturi laukti nieko iš to režimo, va šis režimas yra pernelyg neteisingas ir manyčiau, kad e, jis bando mumis naudotis, turime kalbėti apie žmogaus teisų pažeidimus Sudane ir kitur ir iš to padaryti politinės tam tikras išvadas. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkas. Dabar kalbės kolega Jakovčič. Prašau. Dėkoju. Laisvai mąstantis Sudano žmonės tikėsi mūsų paramos ir teisingai daro. Du pastoriai, kurie buvo neteisingai areštuoti, taip pat e, laukia teisėtai mūsų paramos. Reikia imtis konkrečių priemonių, nes priešingų atveju E, situacija tokia ir liks. Sudanu, Sudane e, pasirodo lengva patekti į kalėjimą. Tai yra ta šalis, kur simboliai greunami, pavyzdžiui, e, bažnyčios greunamos, naujų bažnyčių neleidžiama statyti, žmonių dvasia bandoma taip pat palaužti, tikėjimo laisvėje kyla pavojus. Taip pat laisvė tikėti, į ką norite, taip pat yra pažeidžiama. O žmonės nuolatos kovėsi už religijos laisvę. Jie sulaukė pasmerkimo, nuteisimo sudane. Ir manyčiau, kad mes turime šiuo atveju padėti tiems abiems pastoriams, kad situacija keistųsi. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Dabar kalbės Kurgo Vaidenholzer. Minutė, prašau. Nematau kolegos salėje. Pono Vaidelsholzer nėra. Tad suteiksim žodį politinių frakcijų atstovams. EPP frakcijos vardu kalbės kolega Zdechovskiai. Prašau, minutė. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponios ir ponai. Šių abiejų pastorių krikščionių pastorių atvejais, kurie yra persiekiami Sudane, nėra vienintelis. Per pastarosius penkerius metus, kaip be būtų gaila, daug tokių persiekiojimų krikščionių atvejų Sudane pasitaikė. Šimtai žmonių buvo, valiko namus po pastarojo pilietinio karo. Ir turime iš tikrųjų užstoti Sudano krikščionis, nes neįmanoma toleruoti tokios situacijos, situacijos, kai mažuma, kuri sudaro tik 3 procentus piliečių, neturi jokių teisių, kai jiems neleidžiama praktikuoti savo tikėjimo. Tad norėčiau kreiptis į Europos komisiją ir paraginti veikti. Ne tik dėl šių dviejų pastorių teisių kovojant, bet kovojant dėl visų krikščionių persiekimų sudane teisių. Ir iš tikrųjų veikti yra ties laikas. Mirjam Ibrahim ir 2014 metais parlamente buvo nuveikta daug ir manyčiau, kad dabar yra laikas dirbti toliau. Dėkoju, sako pirmininkas. O dabar kalbės Kašetų Kingi. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. krikščionių pastoriai Peter Jan Reit ir Michael Jat moka ir galbūt sumokės savo gyvybę už tai, kad pasinaudojo visuotinę žmogaus teisę, teisę tikėti, sąžinės laisvę. Jie patyrė didžiausius nusikaltimus savo šalyje. Jie patyrė nežmogišką, nežmonišką elgesį savo atžvilgių, jiems grėsia mirties bausmė reikalaujame besąlyginio jų paleidimo į laisvę. Turime užtikrinti, kad nebebūtų pažeidinėjamos žmogaus teisės, kad pasibaigtų visi persekiojimai ir, ir bauginimai, kurie taikomi krikščionių bendruomeniai. Galiausiai reikia nustoti manipuliuoti religiją politiniams tikslams siekti. Negalime toleruoti tokio režimo, kuris pažeidinėja žmogaus teisės ir pagrindinės teisės kuris pažeidžia tarptautinius susitarimus, e, kuriuos pats yra pasirašęs. Neįmanoma toleruoti tokio režimo, kuris taiko mirties bausmę. Mirties bausmės moratoriumas turi būti vienas iš tų dalykų, kurio turim reikalauti. Turime dirbti prie šio klausimo, būtina padėti žmogaus teisų gynėjams ir nevyriausybinėms organizacijoms visur, kuriems kyla pavojus. Ačiū. Uh, e, her... E frakcijos vardu ponas Gerikė. Ačiū. Aštuoniasdešimties šalių e, lygos lentelėje e, Sudanas yra šeštas. Tai yra lentelė atspindinti šalis, kurios e, E, labiausiai represuoja krikščionis. Kalbame apie dviejų pasto, pastorių likimą ir tikrai džiaugiuosi, kad mano frakcija, kar frakcija įtraukė šį e, klausimą į darbo tvarkę. Kalbame apie du pastorius, o pasaulyje yra šimtai milijonų krikščionių, kurių uh, religijai iškilo grėsmė. Kalbėdami čia šiandien plenarinių posėdžių salėje turime uh, pasisakyti už jų teisės visame pasaulyje. Negalime susitaikyti su krikščionių persekiojimu vien dėl to, kad jie nori e, taikiai gyventi, išpažindami savo tikėjimą. Todėl, todėl mes turime vieningai pasmerkti krikščionių persekiojimą ir padėti tiems dviem pastoriams. Turime suteikti jiems galimybę gyventi tokiame pasaulyje, kur jie gali e, pasirinkti laisvai religiją. Dabar žodis ponui Šonui Keli. Kaip EPP frakcijos narys, krikščionių demokratų frakcijos narys, man bet kokios religinės, e, religijos atstovų persiekėjimas yra neprimtinas dalykas. Kalbame apie dviejų pastorių likimą. Jie buvo suimti ir veikiausiai jiems grėsia mirties bausmė vien dėl to, kad jie e, išpažįsta krikščionių tikėjimą. Tai yra nepriimtina. Turime išlaisvinti tuos du puikius žmonės. Ypač dėl to, kad Sudanas yra ratifikavęs Junktinių tautų ir Afrikos sąjungos konvencijas, kurios numato religijos laisvės, tačiau, žinoma, visiškai jas ignoruoja. Būtent todėl svarbu, kad mes, Europos parlamentas ir komisija, kiek manoma greičiau kažką padarytume, keisdami šią situaciją. Žinome ir padėti Darfūre, kur vykdoma panašaus pobūdžio diskriminacija, kur persikėlė 2 milijonai žmo, žmonių, kur, kur daugybė žmonių reikia humanitarnės pagalbos. Sudanui reikia mūsų pagalbos nedelsiant. Ačiū. Ar sutinkate atsakyti klausimą pagal mylinę kortelę iš pono Krasnevskio? iš pono Krasnodamskio. Atsiprašau, sako kalbėtojas. Nesusipratimas, atsiprašau. Dabar žodis ponui Jurekui. Pirmininkė. Pastoriai netapo kažkokių islamistų aukomis. Jie jų situacija yra tokia dėl to, kad toje visuomenėje trūksta lygybės. Ir būtent do, todėl, kad tokia yra krikščionių padėtis 21-ame amžyje, čia galime kalbėti apie imigraciją, ryšius su e, islamo civilizacija, galime kalbėti apie bet ką. Galime svarstyti viską, tai mūsų teisė ir mūsų pareiga. Tai, tai prievolė kitų atžvilgių. Tačiau nė viena Europos valstybė nesimtų persekioti musulmonų vien dėl to, ką sako jų e, religiniai vadovai jų bažnyčiose. O čia kalbame apie e, tų pastorių žodžius ir, ir tos bendruomenės socialinius poreikius. Visada galima reaguoti į žodžius ir visada galima prašyti, reikalauti, kad su krikščionimis musulmoniškame pasaulyje elg, elgtųsi taip pat kaip ir čia. Turime nepamiršti savo brolių, kurie dažnai kenčia vien dėl to, kad mes nesureaguojame į susidariusią situaciją. Ačiū, ponė Jūrekai. Žodus ponui Svobodai. Vieną minutį. Pone pirmininkė, pone komisarė. Katastrofiška Sudano žmogaus teisų padėtis dažnai svarstoma parlamente, aš nebekartosiu to, kas pasakyta, bet yra vilties spindulėlių. Prieš metus, netrukus po to, kai priėmėme rezoliuciją, čia Mirjam Ibrahim krikščionė, kuri buvo nuteista mirio, buvo paleista. Taigi mūsų pastangos nebuvo bevaisės. E, turėtume prisiminti Europos tarybos 2013 rekomendaciją ir taip pat e, vystomosios pagalbos teikimą tais atvejais, kai nesilaikoma, kai neužtikrinama religinė laisvė. E, Manau, kad mūsų, mūsų rezoliucija ir mūsų pastangos gali vainikuotis tokia pat sėkme kaip ir prieš metus. Ačiū. Toliau spontaniški pasisakymai. Ana Zaborska pirmiausia. E, ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. Ak niektorá krajina... Ačiū pirmininkė, komisijos narė kai šalis apkaltina du krikščionių pastorius tokiais dalykais, galime būti tikri, kad bus toj pradėtos grauti krikščionių bažnyčios, nepaisama žmogaus teisų, Ir tokiais atvejais mažiausiai, ką galima padaryti, tai pareikalauti iš vyriausybės nutraukti tokius veiksmus. Mūsų atskamybė yra remti šios žmonės ir Thank you. Prieš tris valandas kalbėjomės apie kaiminystės politiką, na, o dabar kalbame apie krikščionių persikėjimą Sudane. Deputy Ana Gomes. Ana Gomes, prašom. Tive missões deste Parlamento no Sudão em 2004, e no Darfur em 2010. E e- Ačiū, pirmininkė. 2040 metais Sudane lankiausi su rinkimų stebėjimo misija. Ir e, prisimindama tai, aš nelabai stebiuosi, kad šis režimas užpuola religinių bendruomenių atstovus, šiuo atveju du pastorius, kuriems kyla uh, kankinimų ir mirties bausmės grėsmi. Režimas naudoja smurtą prieš savo žmonės. Tad e, mes neturime e, pradėti darybų jokių su Hartumo vyriausybė dėl migracijos. Europos Sąjunga yra ko gero vienintelis režimo proteguotojas. Sudanas e, turėtų pats ginti persekėjimo aukas. Ačiū, panas Krasnodemski. Pirmininkė, aš taip pat norėjau padėkoti rezoliucijos autoriams. Aš pritariu. Uh, parlamento nario Jureko nuomonė, kuris sako, kad labai atidžiai turime vertinti krikščionių situaciją musulmonų šalise. Taip pat norėčiau išdėsti mano baimę ir e, pasakyti, jog galbūt reikalinga šiek tiek kitokia diskusija. E, diskusija apie domėjimas krikščionių persakėjimą daugelį pasaulio šalių e, situacija. Kartais jaučiasi tam tikras pasipriešinimas, kai reikia pripažinti jų kančias. Ir čia, kaip parlamente, taip pat reikia diskusijos dėl krikščionių marginalizavimo ir Europos viešajame gyvenime. Ačiū, panas Arnot. Pone pirmininkė, šis pranešimas nėra puikus, tačiau principas yra gyviškai svarbus. Ir tikiuosi, aš vienos toje su vienoje barikadų pusėje su kitais, kad mirties bausmė krikščionis bet kur pasaulyje yra neprimtina. Žinote, kad aš esu UKIP narys ir aš prieštarau ES idėjai, mano kiti žodžiai galbūt nustebins jūs. Tačiau aš balsuosiu už šią rezoliuciją ir raginu visą parlamentą daryti panašiai. Ačiū. Now on behalf of European Commission. Toliau komisijos vardu Cecilija Malmström. Um, to... Ačiū pirmininkė. Vyriausiosios įgaliotinės vardu noriu pasidžiaugti, kad vyksta šios diskusijos dėl e, um, kaltinimų pateiktų dviems pastoriams Sudane. E, Abu jie dirbo Hartumio bažnyčioje. Jie pasisakė prieš tų bažnyčių nugravimą po to, kai kontroversiškai buvo parduota žemė, ant kurių jos pastatytos. Ir po to jos suėmė nacionalinės Sudano e, saugumo tarnybos. Jiems patikti septyni skirtingi kaltinimai, taip pat ir kėsinimasis į konstitucinę sistemą ir šnipinėjimas už tai numatyta mirties bausmė. Pirmasis teismo posėdis e, numatytas Liepos 2 ir mes tikimės iki to laiko e, sulaukti e, teigiamų žinių, nes pateikti kaltinimai yra labai abejotini. Deja, kaltinimus teisėjas priėmė ir kitas posėdis numatytas Liepos 14. Es delegacija Hartume palaiko e, glaudžius kontaktus su e, žmonėmis dirbančiais su pastoriais, taip pat mes aktyviai bendradarbiaujame su savo delegacija. Manome, kad tai siunčia labai svarbę žinę apie tai, kad mes tą procesą laikome svarbiu. Tai susijęs su religijos laisvė, žodžio laisvė ir teisė į bešališką teismą. Tai dar kartą atspindi, iliustruoja uh, E, kad sudane bendrai yra labai neraminanti žmogaus teisų padėtis. Taip pat tai, kad e, saugumo tarnybos e, kontroliuoja valdžios įstaigas. Ne, nenus, nenustabu, kad jūs minėjote padėtį Darfure, kur daugybė žmonių toliau kenčia. Uh, Mes toliau dirbsime, kad abu pastoriai būti, būtų paleisti ir e, teiksime prioritetą žmogaus teisėms visose kon, savo kontaktuose su uh, Sudano valdžia. Ačiū. Ačiū pateiktos šešios e, rezoliucijos, šį projektai, baigiame diskusijas ir dabar netrukus balsą.